darau išvadą po šių diskusijų, kad mes turime toliau atidžiai stebėti tolesnius įvykius Irake ir mąstyti, kaip šaliai kuo greičiau pradėti e, šalies atstatymą, užtikrinti žmogaus, žmonių teisės ten ir siekti gerovės. E, Taip pat noriu pasakyti, kad turime išnaudoti visas mm, dvi šalias ir daugia šalias galimybės ir dar kartą akcentuoti, kad reikia skubiai įgyvendinti Irako žmonių lūkesčius ir išspręsti e, regioninius saugumo iššūkius iškylančius šaliai. Pagal partner, Irako ES partnerystės susitarimą e, jau įsigaliojusi įvyks numatyti e, dėl susitikimai dialogo pavydalu. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų dėmesį ir už tai, kad ir toliau e, ši tema išlieka mūsų darbo tvarkės prioritetų sąraše. Pirmininkas. Ačiū. E, ministrė. Kitos, sako pirmininkas, ir baigiame šio klausimo svarstymą. Toliau pagal darbo tvarkę. Išklausysime tarybos ir komisijos pareiškimus dėl jungtinių tautų aukšto lygio politinės deklaracijos dėl visuotinės sveikatos apsaugos. Prieš pradėdamas diskusijas noriu Jūs informuoti, kad jeigu norite užduoti klausimą pagal mėlynąją kortelę arba prašyti žodžio pagal prašau žodžio procedūrą, galite tai daryti įprastinėmis priemonėmis arba užsiregistruoti elektroniniu būdu. Bet prašau nepamiršti, kad tam Jums reikės balsavimo kortelės ir galite jau dabar pradėti prašyti e, žodžio, pagal procedūrą prašau žodžio. Dabar dar kartą žodis ministrai Tupurainen. Gracija pirmininkė, gerbiami nariai. Jums leidus norėčiau pažymėti, kad jeigu kalbame apie sveikatą tokiu vėlyvų metu, tai šiek tiek prieštaringa. Esu šioje plenarinėje salėje jau nuo 9 valandos ryto. Manau, kad mes visi dabar turėtumėme ilsėtis, jeigu tikrai rimtai mąstome apie savo sveikatą. Bet man malonu su jumis aptarti e, aukšto e, lygio renginį įvykusi rugsėjo 23-ąją. Tai buvo Junktinių tautų asamblėje skirta visuotiniai sveikatos apsaugai. E, drauge link sveikesnio pasaulio sukūrimo. E, renginį susirinko pasaulio e, valstybių vadovai, pol, sveikatos politikos specialistai, kiti ekspertai. Visuotinė sveikatos apsauga reiškia, kad visi žmonės, e, taip pat labiausiai ar ypač labiausiai pažeid, pažeidžiami, turi turėti e, galimybę naudotis sveikatos apsauga be didelių finansinių, e, dėl per, be per didelių finansinių išlaidų. Buvo akcentuota, kad reikia e, sparčiau judėti link visuotinės sveikatos apsaugos užtikrinimo, kad reikia stiprinti e, profesionalę sveikatos apsaugos darbuotojų komandą visur ir užtikrinti prieinamus vaistus ir vakcinas visiems visur. Uh, šių tikslų siekiame remiantis e, politinė deklaracija dėl visuotinės sveikatos apsaugos, ku, kurią pasirašė valstybės visos valstybės atstovaujamos jungtinėse tautose. Tai buvo paskutinė galimybė tai padaryti, kad iki 2023 pasiektume tvarios plėtros tikslų. Ir įtraukti sveikatos apsaugos tikslus e, į šiuos planus. E, deklaracija lydi konkretus planas dėl sveikatos priemonių, taip pat numatytos ir priemonės, nu, numatyti tikslai, kurių turi siekti ir nacionalinės vyriausybės. Mes visi suprantame, kad išlieka didelių klaustukų dėl, pavyzdžiui, reikalingų nemenkų finansų, kuriuos reikia skirti iki 2023, kad pasiektume tų išsikeltų plataus užmojo tikslų. Reikės nacionalinių biudžetų lėšų, taip pat reiks pasiekti tarptautinį finansavimo mechanizmą. Tai be abejo, nes svarbiausia mūsų laukianti užduotis. Ji nelengva, bet e, tai susiję ir su rizika ir žala mūsų reputacijai, jeigu to nepavyktų pasiekti. Galiausiai, ponios ir ponai, noriu pabrėžti e, lyderio svarbą ir kad ES ir jos valstybės narės turi toliau būti lyderėmis, kuriant visuotinę sveikatos apsaugos sistemą daugia šalėje, sistem, daugia šalėje pasaulinėje sistemoje, kuri mums yra tokia brangi ir kurios negalima laikyti savame suprantamų dalykų. 2023 25-ieji bus tie metai, kuomet sueis e, svarbios sukaktis nuo Pekino konferencijos 95-aisiais metais. Turėsime įvertinti, kiek pažangos pasiekta per 25 metus ir užtikrinti, kad nebūtų grįžtama atgal. Europa sugebėjo būti lyderė e, dar kartą šioje pasaulinėje konferencijoje ir noriu pagirti ministrą Gak iš Niderlandų už tai, kad e, dalyvavo 58 valstybių koalicijai pasisakančiai už seksualinės ir reprodukcinės teisės. Tai yra neatskiriama 2030-ųjų darbo tarkės dalis ir tai susijęs su visuotinė sveikatos apsauga. Investicijos į seksualinį reprodukcinę sveikatą ir teisės yra labai protingas dalykas ir tai gali mums padėti gyvendinti pažadus 2030 darbo tvarkės, kad niekas nebus paliktas nuo šalyje. Noriu pabrėžti, kad tarybos yra pirmininkaujanti valstybė ir darys visas pastangas, kad užtikrintų prieigą prie visuotinės sveikatos apsaugos visiems žmonėms ir ypač tiems, kuriems labiausiai jos reikia, nes tai atitinka uh, gerovės ekonomikos požiūrį, e, kurį deklaruoja pirmininkaujantį Suomiją. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ministra. Ačiū, ministra. Na, dabar komisijos vardu žodis komisijos nariui Mimicai. Prašom. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbėmi nariai. 23 rugsėjo valstybių ir vyriausybių vadovai ir sveikatos reikalų ministrai susirinko Junktinių tautų generalinės asamblėjos paraštėse ir pirmą kartą į, į aukšto lygio susitikimą skirtą visuotiniai sveikatos apsaugai. Jie patvirtino politinę deklaraciją dėl sveikatos apsaugos. Komisija pritarė, džiaugiasi tokiu istoriniu įvykiu, kuriame Junktinių tautų valstybės narės pripažino, kad visuotinė sveikatos apsauga e, reikalinga visiems. Tai reiškia, kad visi gali e, turėti prieigą e, prie e, esminių sveikatos apsaugos tarnybų ir taip pat gauti veiksmingų vaistų ir vakcinų. Junktinių tautų valstybės narės sutarė investuoti į pirminę sveikatos apsaugą, užtikrinti, kad sveikatos apsauga būtų finansiškai prieinama E, apgi, saugoti moterų ir vaikų sveikatą ir stiprinti sveikatos tarnybas ir vyriausybių pajėgumus sveikatos apsaugos rytyje. Deja, deklaracija parodė, aišku, susiskaldimą tarp jungtinių tautų narių dėl seksualinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisų. Niderlandai pateikė pareiškimą 54 šalių vardu, kurios remia visuotinę sveikatos apsaugą, e, seksualinės e, ir reprodukcinės sveikatos e, srityje. JAV su 19 kitų šalių e, atsiskyrė nuo atitinkamo deklaracijos skirsnių, e, kur buvo raginama užtikrinti seksualinę reprodukcinę sveikatą. Komisijos narys Adriukaitis, kalbėdamas ES vardu, pabrėžė ES įsipareigojimus siekti tvaraus vystimosi tikslų ir siekis saugoti visų teisę pasinaudoti aukščiausiais e, įmanomais fizinės ir psichinės veikatos standartais. Sveikata yra lab, esminė, kad e, visuomenė būti e, stabili, saugi ir klestinti, kad šios klausimus būtų galima spręsti visuotinai, panaudojant tą požiūrį, kuris užtikrina Europos socialinių teisų ramstis. Mums reikia sveikatos klausimą kelti visose politikos srityse, išeinant vien iš sveikatos sektoriaus ribų. Tik dirbdami lygiai grečiai lyčių lygybės, vandens ir sanitarijos, švietimo, maisto, mytybos, padaraus darbo, socialinės apsaugos, aplinkos ir saugumo srityse galėsime pasiekti apčiuopiamų rezultatų, kurių norime. Tokiu keliu taip pat, tokiu pat būdu ES turėtų būti įsipareigojusi E, propaguoti ir saugoti visas žmogaus teisės, įskaitant seksualinės ir reprodukcinės sveikatos teisės. Ir, ir toliau e, iki galo, iki gyvendinti veiksmingai Pekino plat, e, platformos planą. Vyksantis Nairobio aukščiausio lygio susitikimas gruodžio mėnesį gali tik pabrėžti tos įsipareigojimus, kuriuos prisėmėme, pateikiant veiksmų planą dėl e, populiacijų vystimosi, kuris patvirtintas prieš 20 metų. Aš tikiuosi, kad Europos parlamento delegacija taip pat laikysis šiame aukšto lygio susitikime. ES veiksmai davė apčiopiam rezultato. Nuo 2013 metų iki 2017 ES skylė prisidėjo prie to, kad 9 milijonuose gimdymų dalyvautų e, medikai. Milijonai vaikų e, buvo paskiepyti, milijonai moterų e, galėjo, gavo kontraceptinių vaistų. Ir e, milijonai e, nuo malerijos apsaugančių tinklelių išplatinta. Mes taip pat remiame ir Pasaulio sveikatos organizacijos darbą. Pastaruoju metu sąjunga pasirašė susitarimą su e, sveikatos organizacija dėl 120 milijonų partnerystės programos, kur prioritetas teikiamas sveikatos sistemos stiprinimas ir visuotinė sveikatos apsauga. Kaip pasaulinė lyderė, ES ir toliau rems šalies partnerės, kurios deda pastangas kurti stiprią, geros kokybės ir atsparę sveikatos apsaugos sistemą, taip pat užtikrinant teisingą prieigą prie e, medicinių paslaugų ir sveikatos apsaugos. Taip pat mes sieksime ir ambicingo e, plano įgyvendinti e, visuotinę sveikatos apsaugą visiems iki 2030 metų. Ačiū. Ačiū komisijos nariai. Na, dabar pradedame pasisakymų raundą politinių frakcijų vardu ir EPP frakcijos vardu žodis na, Pone Masarat. Ačiū, ponė pirmininkė. Daug pasiekėme kovodami su svarbiausiomis mirčių ir lygų priežastėmis pasaulyje. E, gyvenimo trukmė nepaprastai išaugo, e, gimdyvių ir kūdikių mirtingumas labai sumažėjo, taip pat pasiekėme daug kitų kitų tikslų, taip pat mirčių nuo malerijos skaičius sumažėjo per pus. Nežiūrinti tai, e, pažanga pasaulyje pasiekta ne vienodai. Yra 31 metų atotrukis tarp ilgiausio ir trumpiausios gyvenimo trukmės pasaulyje. Daugybė milijonų žmonių neturi prieigos prie bazinių sveikatų apsaugos kas minutė iki 60-70 moterų amžiaus žmonių miršta dėl lygų, kurias buvo galima išgydyti. Taip pat nemažai moterų, viena iš septynių moterų yra patyrusios savo gyvenimą smurtą. Gyvenimo trukmė išaugo, tačiau e, taip turime galvoti apie ekonominę ir socialinę situaciją visų pasaulio šalių. ES yra geriausias socialinės ir sveikatos apsaugos sistema. Mes e, investuojame į visus sveikatos apsaugos lygmenys nuo pat pirminės, e, pirminio. Inve, turime naujausią technologiją, taip pat geriausiai pasirengusi personalą, taip pat e, užtikriname visuotinę prieigą prie sveikatos apsaugos sveikatos apsaugos paslaugų. Todėl kalbame apie svarbiausią e, tvarios plėtros tikslą. Europoje turime du svarbiausias priemonės ir tai mūsų privalumas siekiant tų tikslų. Pirmoji priemonė tai Europos e, sveikatos apsaugos sistema. Antra priemonė - tarptautinis bendradarbiavimas. Vėl kreipdamas į Suomiją, pirmininkaujančią ir komisiją ir raginu jas stiprinti tarp sektorinės. E, e, sąsės alijansus su kitomis šalimis, taip pat, kadangi Europa yra tarptautinio bendradarbiavimo lyderė ir daugiau nei 70 e, milijonų eurų per metus skiriame šiems tikslams, turime teikti prioritetą bendradarbiavimui sveikatos apsaugos srityje, taip pat akcentuoti tinkamą mytybą, kaip jau sakiau, pirminę sveikatos apsaugą ir siekti pasauliniu mastu labiau mažinti e, kūdikių ir gimdyvių mirtingumą, mažinti ne, neper, neplintančių ir e, e, neužkrečiamų ir užkrečiamų lygų plitimą. Ir tokiu būdu pasieksime, kad 2030-ieji būti tie metai, kuomet visuotinės e, apsaugos sistema bus užtikrinta visiems pasaulyje. Per... Dėkoju, kolega. Yra kad viena techninė problema, nerodomas laikas arba jis rodomas netiksliai mūsų ekrane. Taigi jums buvo, žinoma, sudėtinga laikytis kalbėjimo laiko, kai jis nebuvo rodomas. Kolega Ferrera, jūs prašėte mėlynosios kortelės pasisakymo, tačiau tai yra pasisakymai frakcijų vardu. Ir mes neleidžiame mėlynosios kortelės klausimų užduoti tiems, kurie pasisako frakcijų vardu. Na, o dabar ponė Fritson, socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkoju. Visiems labas vakaras. Socialdemokratai sveikina jungtinių tautų politinį pareiškimą. Mes manome, kad reikia stengtis siekti tvarios plėtros tikslų ir užtikrinti visiems pakankamą prieigą prie sveikatos paslaugų. Tai yra pagrindinė žmogaus teisė. Visi žmonės turi turėti galimybę gauti geras sveikatos priežiūros paslaugas, nepriklausomai nuo to, ar esi jaunas ar senas vyras ar moteris ir kur tu gyveni. Taip pat nepriklausomai nuo to, kokiai socialiniai klasiai tu priklausai. Čia neturi būti jokios diskriminacijos, tačiau akivaizdu, kad pasaulyje taip nėra. Daugybėje šalių, daugybėje pasaulio kampelių žmonės neturi jokios galimybės pasinaudoti kokybiškomis sveikatos paslaugomis, ypač kai kalbam apie reprodukcinę sveikatą, apie seksualinę sveikatą. Moteris dažnai neturi iš vis jokių teisų pasinaudoti sveikatos paslaugomis. Taigi vadovaujantiems asmenims tenka didžiulis, didžiulė atsakomybė ir kiekviena moteris turėtų turėti teisę nuspręsti, kas vyksta su jos kūnu, tai pasakytina ir apie abortų teisę. Mes, socialdemokratai, kovosime už tas teises visiems žmonėms, kad visi žmonės turėtų prieimą prie visuotinių sveikatos pas, paslaugų ir tos paslaugos būtų kokybiškos. Ačiū. Dėkoju, kolegė. Dabar Renew frakcijos vardu kalbės Veronique Trilelinoir. Ačiū, ponė pirmininkė. Junktinių tautų generalinės asamblėjos deklaracija dėl visuotinės sveikatos apsaugos pripažįsta aplinkos sauginių veiksnių svarbą žmogaus sveikatai. Oro tarša apsprendžia 400 e, tūkstančių ankstyvų mirčių Europoje ir daugybę vėžinių e, susirgymų. Taip pat e, iš oro patenkantis toksinai gali sukelti krepavimo takų sutrikimų. Taip pat uodų pernešamos e, epidemijos tampa vis svarbesnės Europoje, pavyzdžiui, Zika viruso, e, virusas Prancūzijoje. E, turime Atsižvelgdami į šią situaciją ir Europai tenkantį lyderis vaidmenį mes, Europos parlamentas ir komisija, e, akcentuojame, e, kad Europos žalesis kursas yra svarbiausias prioritetas. E, Paryžiaus susitarime akcentuojame, kad teisės sveikatos apsauga yra viena pamatinių teisių. Taigi, žmogaus sveikatos apsauga turi būti svarbiausių prioritetų ir pasauliniu mastu. Žmonių sveikata, gyvūnų sveikata bei e, svei, sveika aplinka. Kovoje su klimato kaita turime šviesti piliečius, kad neatsirastų neligybės sveikatos apsaugos sistemoje, kad nenukentėtų labiausiai pažeidžiami. Toliau, neatsiejami aplinkos ir sveikatos užtikrinimo saitai turėtų reikšti, kad turėtume vykdyti tokią aplinkos saugos politiką, e, kad siektume užtikrinti e, optimaliausią gyvenimo trukmę ir tai turėtų būti didžiausia žaliojo kurso susitarimo vertybė. Ačiū, žaliųjų vardu dabar kalbės ponas, ponė Desuter. Dėkoju pirmininkė. Labai sveikinau komisaro Andriukaičio kalbą aukšto lygio susitikime dėl visuotinės sveikatos apsaugos galų gale visuotinės sveikatos apsauga taps realybė ir ES, ir mūsų kaimininėse šalyse. Labai džiaugiuosi, kad sveikatos apsauga bus įtraukta į visas politinės politikos sritis. Tai yra sritis, kuri turi būti susijusi su teisėmis ir būtent iš tos perspektyvos į tai reikia žiūrėti. Mes turime investuoti į žmonių teisės, į visuotinės veikatos apsaugą ir tik tai investuodami į ją padarysime šitą visuotinės veikatos apsaugą universale, būdama seksualinės ir reprodukcinės sveikatos darbo grupės šiame parlamente narė. Aš esu labai susirūpinusi, kad kai kurie parlamentarai uh, atsisako pripažinti ir įtraukti postulatus apie tokią sveikatą į mūsų e, atitinkamus dokumentus. Reikia, kad moterų teisės ir reprodukcinė sveikata būtų įtrauktos į galutinį dokumentą, kad ES ir toliau e, vieningai saugotų moterų ir mergaičių teisės ir ES ir už jos ribų. Ir mes niekada neužtikrinsime visuotinės sveikatos apsaugos, jeigu neužtikrinsime teisės į seksualinę ir reprodukcinę sveikatą moteriams ir mergaitėms. Noriu taip pat padėkoti ir komisarui Mimicai už jo pasisakymą. Dėkojame, sako pirmininkas, dabar ID frakcijos vardu e, parlamentaras Baldas Sarė. Viena minutė. Ačiū. Visiems pasaulio piliečiams reikia garantuoti galimybės gauti sveikatos apsaugos paslaugas, kurios būtų aukštos kokybės, nepriklausomai nuo to, kur esi gimęs, kur gyveni ir kas esi. Tai yra universali visuotinė sveikatos apsauga, kurios mes siekiame, tačiau šiandien dėja padėtis yra netokia. Bent pusė pasaulio gyventojų neturi prieigos prie visuotinių sveikatos paslaugų, kenčia nuo skurdo ir negali susimokėti už sveikatos paslaugas, netgi jeigu jos ir yra teikiamos. Bet net ir ne, ne vien tik tai yra problema, reikia ir stiprinti ir prevencinę kultūrą, reikia žmonės šviesti, reikia ir stengtis ligas atpažinti kuo anksčiau ir investuoti į tyrimus bei inovacijas šioje srityje. Europoje reikėtų susikoncentruoti visų pirma į lygų prevenciją ir prevencijos tyrimus bei skatinimą, o tose, kitose šalise reikia ypač atsižvelgti į socialinius problemas. Italija yra pavyzdys, kaip gali veikti sveikatos apsaugos sistema. Žinoma, ir mums dar reikia daug ką patobulinti, tačiau iš principo sistema yra nebloga. E, pirmininkas įspėja kalbėtojus, kad laikytųsi nustatyto kalbėjimo laiko, o dabar ponas Ferreira guoja vardu. Man. Daugiau nei pusė pasaulio gyventojų neturi prieigos prie visuotinių sveikatos paslaugų ir iki 30 metų mūsų išsikelti tikslai nebus pasiekti, jeigu ir toliau jų sieksime su tokiu vangumu kaip dabar visi žmonės, visos bendruomenės turi turėti galimybę gauti kokybiškas sveikatos apsaugos paslaugas, tačiau daugybė žmonių tiesiog neturi pinigų joms apmokėti. Kaip galima įgyvendinti praktiškai tuos mūsų gerus ketinimus, kuriuos turime? Visų pirma, reikia investuoti į visuotinę sveikatos apsaugą įvairiose šalise. Bet pažiūrėkime, kas vyksta Europos Sąjungoje. Europos Sąjungoje sveikata labai dažnai yra paverčiama verslu, nors tai yra tiesiog kiekvieno žmogaus teisė. Mes turime veikti politiškai, turime neleisti, kad sveikatos apsauga ir sveikatos paslaugos taptų komercija ir verslu. Dabar yra parlamento rezoliucija ir rekomendacijos, kokiu keliu reikia eiti, reikia joms pritarti. Dėkojame, kolega, dabar kolega Francin, pusantros minutės. Kolegė Francin, dėkoju. Pirmininkė, kolegės, kolegos, labai gerai, kad šiandien vyksta ši diskusija ir mes kalbam apie visuotinę, apie visuotinę sveikatos apsaugą. Yra daugybė žmonių pasaulyje, kurie neturi jokios galimybės pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis. Net ir ES yra labai daug tokių, kurie dėl finansinių priežasčių negali susimokėti už visas paslaugas sveikatos apsaugos rytyje labai svarbu yra įtraukti sveikatos apsaugą į visas kitas politikos sritis, Negalima kalbėti apie sveikatą, negalvojant apie tvarumą ir negalvojant apie aplinką, kurioje gyvename. Žmonės reikia įspėti, kad gyvename pavojingoje aplinkoje, kad yra pavojingų medžiagų, kurių reikia vengti. Pasaulinėje rinkoje nuodingos medžiagos yra kur kas labiau paplitusios, negu mums norėtųsi. Mes žinome, kad skurdas žmogų gali susirg, susirgdinti ir tai dėja yra tiesa, bet mes negalime su tuo susitaikyti. Ir Europoje, ir tarptautinių lygmenių turime visų pirma siekti, kad žmonės turėtų prieigą prie skiepų. Neskiepijimas yra labai efektyvi priemonė saugant sveikatą. Turime stengtis, kad visame pasaulyje būtų įgyvendinta visuotinė sveikatos apsauga. Bet kol kas galime tik konstatuoti, kad mūsų Europoje siekiama visuotinė sveikatos apsauga kainuotų 600 milijardų eurų. Nepamirškime ir reprodukcinės, ir seksualinės sveikatos, kuri taip pat turi būti įtraukta į tvarios plėtros tikslus. Tam reikia naujų modelių, tam reikia ir teisės aktų. Ačiū. Sako pirmininkas, toliau kalbės ponia Čerdas socialdemokratų vardu pusantros minutės. Dėkoju. Pirmininkė. Universalios visuotinės sveikatos apsaugos paslaugos, visuotinė sveikatos apsauga yra labai taurus tikslas, bet jau ai, dabar aišku, kad iki 30, 30 metų mes nepasieksime visuotinės sveikatos apsaugos. Miestuose padėtis nėra tokia blogi kaip kaime. Jeigu nukeliausime į kokį nors atokų regioną, tai pamatysime, kokia ten yra realybė. Ten tik pusė gyventojų turi šeimos gydytoją, o trečdalis neturi jokios galimybės kreiptis į gydytojus. Reikia tokios politikos, kuri galėtų užtikrinti visuotinės sveikatos apsaugą vienoda visiems žmonėms ir prieinama visiems žmonėms. Reikalinga, kad išmokti sveikatos priežiūros paslaugų taptų patrauklu ir kad darbas regionuose bei tokiuose vietovėse gydytojams būtų patrauklus. Turime užtikrinti aukštos kokybės sveikatos apsaugą nepriklausomai nuo to, kur žmogus gyvena, nes neinvestuodami į sveikatą paliekama likimo valiai visą mūsų visuomenę. Ačiū, sako pirmininkas. Jums yra e, mėlynosios kortelės klausimas, kurį noriu užduoti ponas Soko. Jeigu sutinkate, prašau, ponas Soko. Dėkoju, pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad paminėjote vieną iš sunkių problemų kurio, kuri tebe egzistuoja ES. Tai yra skirtingos galimybės gauti sveikatos apsaugą žmonėms gyventiems skirtingose regionuose. Aš noriu užduoti klausimą, kaip ketinama spręsti šitas problemas per sanglaudos politiką. Ar manote, manote, kad tai yra tinkama priemonė sprendžiant tokio pobūdžio problemas, pavyzdžiui, Maderoje ar Rytų Europos ar tokiuose regionuose? Ačiū. La declaración de la ONU es un gran paso adelante. Miren, en 1980 renginys jungtiniuose tautose yra svarbus e, pirmininkas. Pone Serdas turėtų atsakyti į Melinosios kortelės klausimą. Palūkėkite. Man kaip ir buvo sutiktas žodis 22 val. 36 minutės le mi scusi ma lei deve parlare dopo e in conclusione ha un, aveva fatto una blue card. No, no. Jūs turite atsakyti į klausimą pagal mėlynąją kortelę. Dabar, o jūs pasisakysite po to, kai bus išklausys tas atsakymas. Ačiū kolega už jūsų klausimą. Svarbu, kad valstybės sulauktų reikalingos paramos ir įveiktų e, apribojimus sveikatos apsaugos tiekime. Žmogiškiai ištekliai viena iš svarbiausių problemų. Užtikrinant piliečiams tinkamą deramą sveikatos apsaugą, ypač tokiose vietovėse, kur nėra reikalingų sveikatos apsaugos išteklių. Tai reiškia, kad žmonės negauna tokios sveikatos apsaugos, kokios nusipelno. Ačiū, sako pirmininkas. Dabar žodis ponui čia. Vienai minutiai. Ačiū. Sveikatos apsauga yra pamatinė teisė, visi dėl to sutarėme. Tačiau kaip užtikrinti, kad žmonės naudotųsi tą savo pamatinę teisę? Šiandien žinome per nelik daug istorijų apie neligybės atvejus valstybėse narise. Kaip gydytoja galiu pasakyti, kad mano šalia Vengrijoje prieiga prie sveikatos apsaugos nėra pamatinė įprastinė teisė, bet privilegija. E, šalyje gyvenimo trukmė yra viena žem, trumpiausių ES. Priga prie sveikatos apsaugos per nelik dažnai priklauso nuo gali, gali, išgalėjimo susimokėti už ją e, žmogiškasis kapitalas yra svarbiausias dalykas šioje sistemoje, pripažinkime tai. Ir turime pripažinti, kad gydytojai ir medicinos personalas susilauktų tinkamo vertinimo dėl savo darbo svarbos. Uh, E, tai svarbu, kalbant apie socialinę apsaugą, socialinė apsauga taip pat turi būti valstybių prioritetas, bet turime kovoti, kad sanglaudos politika geriau pasitarnautų užtikrinant žmonių sveikatą. Vyriausybės turi užtikrinti visiems žmonėms galimybę naudotis pagrindinę teisę į savo, į savo sveikatos apsaugą. Ačiū, sako pirmininkas. Ir dabar Žodis poniai konečnai. Kolegyne, vážení kolegové, niektorí z vás ešte možná pamatují, že... Kolegos, kai kurie iš jūsų tikriausiai prisimenate, tai kad 2017-aisiais buvau veidų kampanijos, e, kuria siekiama buvo užtikrinti E, visuotinės sveikatos apsaugą. Ta kampanija vykdė pacientų, Europos pacientų forumas. Raginame Europos institucijas pripažinti pacientų teises, kad ir kokioje šalyje jie be, žmonės begyventų, e, kad būtų užtikrinta teisė į aukštos, į aukštos e, kokybės sveikatos paslaugas, kad e, reikalinga medicininė įranga būtų prieinama visiems, kad e, pacientai nesusidurtų su diskredituojančiu požiūriu dėl tam tikrų susirgymų ir kad nebūtų, neatsirastų pasuom, visuomenės paribyje. Deklaracijoje valstybės narės viena kita giria, kaip jos puikiai dirba, tačiau reikėtų uh, išsiaiškinti kai kuriuos dalykus. Norėčiau priminti kitus dokumentus, kuriuos taip pat esame parengę ir pasirašę ir kurių dar neįgyvendinome. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodis ponui Sokol bus antros minutės. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Tome daje pravo na zdravstvenu zaštitu univerzalno ljudsko pravo međutim činjenica je da se to univerzalno ljudsko pravo još uvijek u velikim dijelovima svijeta ne može realizirati. međutim ono što bih svakako istaknuo a to je rečeno i u nekim od prijašnjih rasprava da velike razlike i problemi s dostupnosti zdravstvene zaštite postoje i. pamatėme ankstesnėse diskusijose kad yra daugybė skirtumų vertinant sveikatos e, priežiūros paslaugas ES, vakarų rytų Europoje, e, taip pat kaimo vietovėse ir miestuose, jau nekalbant apie salas ir tokias vietovės. Deja, ES nesąmoningai prisideda prie problemų aštinimo su sveikatos apsauga susijusiu nes vykdė per e, finansinę krizę taupimo, griežto taupimo politiką. Džiaugiuosi, kad ta politika dabar atšaukta. APP e akcentuoja, kad prieiga prie sveikatos apsaugos yra vienas svarbiausių e, prioritetų ir visi turime pasirūpinti, kad susijusios su šią sritimi problemos būtų kuo greičiau išspręstos. ES gali naudotis keliomis priemonėmis spręsdama šias problemas, pavyzdžiui, sanglaudos politika Ši politika paremta solidarumo principu, o tai reiškia, kad reikėtų padėti atsiliekančioms vietovėms pasivyti regionus, e, kuriems sekas, kur, kurie yra pasiekę daugiau. Sveikatos apsauga turėtų būti mūsų prioritetų sąrašo viršuje ES ir taip turėtume prisidėti prie visų tikslų. O dabar žodis ponui Čiuhodaru vienai minutiai. Ačiū, pirmininkė, pabandysiu trumpai, bet kalbėti apie sveikatą, ypač kai gydytojai dirbusiam uh, ligoninėje labai sunku trumpai tai padaryti. Kita vertus, taip turime kalbėti apie sveikatą kaip apie vieną iš pagrindinių teisų. <clears throat> yra ir kliučių, kurias e, turime nugalėti - švietimo ir ekonominė problema. Mano nuomonė, švietimas, e, e, šviesti apie sveikatą reikia, kalbė, reikia pradėti kalbėti nuo mokyklos, apie sveiką gyvenimo būdą, ne tik apie aplinką. Ekonominė kliūtis sukuria didelių problemų, turbūt reikėtų galvoti kartu su Europos komisija ir Europos taryba ir e, nu, įsteigti Europos sveikatos ženklą, kad visur būtų galima žmonės gydyti gerai. Taip pat parengti Europos e, moterų sveikatos programą, kad būtų galima anksti diagnozuoti vairias vėžio formas. Ir taip pat Europos e, reputacinės sveikatos programą, užtikrinant e, nemokamas tyrimus motinoms ir kūdikiams. Salėje yra vos dešimt žmonių, bet mes vis dar kalbame apie sveikatą. Toliau, e, ponė Majorino, ponas Majorino, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Praėjusį rugsėjį Junktinių tautų deklaracija dėl visuotinės sveikatos apsaugos rodo didelį atsidavimą šiai problematikai. Tai yra apčiopiama deklaracija, žinoma. Tai atrodo kartais kaip duotybė, bet taip iš tikrųjų nėra. Tam, kad pasiektume visuotinę sveikatos apsaugą, reiškia, kad reikia užtikrinti visiems individams prieigą prie kokybiškų paslaugų, e, esminių skiepų, esminės medicinės priežiūros ir tam turi būti konkreti vieta, tai turi būti darbuotojai, personalas, kurie teiktų tokias paslaugas. Visą tai visgi pareikalaus didžiulių pokyčių ir didžiulių investicijų taip pat, tam, kad e, pasiektume kažkokių rezultatų. Bet ne tik, tai nėra tik tai kaštai, tai yra investicijos, kurios e, viršyje vien tik tai materialius dalykus. O visa tai turėtų būti bendrų pastangų rezultatas ir bendrų pastangų apsaugoti moteris, vaikus ir vyrus, visus individus. Ačiū. Pana Sokol vėl iškėlė Mirliną kortelę, noriu užduoti Jums klausimą, ar sutinkate atsakyti? Ačiū kolega, Jūs paminėjote keletą dalykų, kurie Jūsų nuomonė turi būti padaryti, kad išspręsime šią problemą. Na, aš norėčiau sužinoti iš tai, ką valstybės narės yra atsakingos už pirminę sveikatos priežiūrą Bet Europos Sąjunga taip pat čia gauna svarbesnį vaidmenį. Ar jūsų nuomonė Europos Sąjunga turėtų tai vaidinti svarbesnį vaidmenį sveikatos priežiūros srityje ir turėtų skirti lėšų gyvenant sveikatos priežiūros politiką valstybės narėse? Ar Europos Sąjunga gali prisidėti prie geresnės sveikatos priežiūros? Taip, prašom atsakyti. Labai ačiū už klausimą ir tikrai aš esu įstikinęs, kad iš tikrųjų ES turėtų investuoti išteklių. Tai yra ES pati turėtų nusekliai elgtis, e, sprendžiant šias vis rimtesnės problemas ir e, padaryti tam tikrus pasirinkimus. E, jeigu nieko nedarysime šiuo metu, Jeigu neskirsime būtinų išteklių labai trapioms e, situacijoms spręsti, pavyzdžiui, dėl griežto taupimo, tai tikrai būtų problema. Aš manau, kad Europos parlamentas turėtų eiti šią kryptimį taip pat labai veiksmingai, nes reikia investicijų čia. Ačiū. Toliau ponas Gonzalės Kasarės, prašom. Ačiū pirmininkė. E, Junktinių tautų organizacijos sukūrimas buvo didelis žingsnis priekin. 1986-aisiais katalonų socialistas Arnius Čiuk priėmė e, sveikatos apsaugos įstatymą e, dėl visuotinės sveikatos apsaugos. Po 25 metų apie Liaudės partiją ją, tą įstatymą panaikino. Šis, dėl šios sprendimos šimtai tūkstančių žmonių liko be sveikatos apsaugos, išaugo epidemijų sklaidos rizika ir jaun, daugybė jaunimo liko be sveikatos apsaugos per krizę. 2018-aisiais Pedro Sančias socialistų vyriausybė atkūrė visuotinę sveikatos apsaugo, apsaugos sistemą. Taigi šis Ispanijos istorijos tarpsnis daug atskleidžia. Turime budriai saugoti savo teisės ir e, taip pat e, stengtis, kad e, sveik, sveikatai skirto biudžeto apkarpimas Europoje ne, ne, vėl nebūtų taikomas. Visi turi teisę į sveikatos apsaugą, tačiau reikia didesnės pažangos. Jo, jos turi siekti mūsų valstybės ir visada turime ginti tai, kas pasiekta. Ačiū, ponė Gonsaras Kasalės. Pone Monserat iškėlė mėlyną kortelę, noriu išduoti Jums klausimą. Ar sutinkate atsakyti? Prašom. Ispanija nunca. Ispanijoje niekada nebuvo panaikinta teisė į nemokamą visuotinę sveikatos apsaugą visiems ispanams. Jūs me pamelavote. E, Noriu poniai Monserrat pasakyti, kad mano šalies ministras priėmė dekretą dėl sveikatos apsaugos prieinamumo visiems ispanams. Tačiau buvo ketinimų disk diskredituoti, izoliuoti tuos, kurie nebuvo, neturėjo Ispanijos pilietybės arba tų nebet užtikrinti tos teisės tiems, kurie, pavyzdžiui, trims mėnesiams išvykdavo iš šalies e, partido populiar. Tai bandė daryti. Aš žinau, kad ne jūs tokį sprendimą priimate, bet jūs esate atsakingi už tai. Ir Madrido e, regi, autonominėme regione bandoma dėkti panašias priemonės ir kitose regionuose yra tokių ketinimų. Ačiū. Baigėme pasisakymus pagal sąrašą, todėl spontaniškai pasisakymą gavau vieną prašymą. Pone Ward kalbės. Prašom. Ačiū pirmininkė. Didžiuojuosi, kad aš iš politinės partijos, kuri sukūrė nacionalinę sveikatos tarnybą. Leiboristų partija padarė, įvedė visuotinę teisę, visuotinę teisę visiems į nemokamą sveikatos priežiūrą. Padarėme tai po antrojo pasaulinio karo, kai dar buvo maistas dalinamas pagal korteles. Mes esame partija, kuri užtikrina visuotinę sveikatos priežiūrą, panaikinome receptų mokestį ir užtikrinome nemokamą sveikatos priežiūrą. Visuomenės sveikata yra svarbiau negu turtas, žmonės svarbiau negu pelnas. Tai yra pagrindinė žmogaus teisė. Deja, Ne visi turi tokį, e, tokią apsaugos sistemą. Aš e, didžiuojasi, kad ES paremė 57 milijonus moterų, kad jos gautų kontraceptinių priemonių ir milijonus vaikų buvo išgelbėta 11 milijonų gydimo paketų dėl živ. E, turime dirbti siekdami 2030 metų tikslų įgyvendinimo sveikatos priežiūros visiems ir turime uh, vykdyti, e, vykdyti savo išsprendimus, nieko nepalikti nuo šalyje. Labai ačiū. Negavau daugiau, daugiau prašymų pasisakyti spontaniškai. Na, o dabar prašom komisijos vardu sureaguoti komisijos nariui Mimicai į įvykusią diskusiją. Ministrė, gerbiami parlamento nariai, ačiū už jūsų gyvybingą diskusiją. Joje labai aiškiai išriškėjo tendencijos, kad visi mes siekiame lygybės ir visuotinės sveikatos apsaugos visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų gyvenimo vietos. Ir turime stengtis, kad visos ES šalių sveikatos sistemos būtų tuo pagristos. Jungtinių tautų politinė deklaracija remia mūsų pagrindinės vertybės. Ir reikia, kad mūsų geri ketinimai dabar virstų konkrečiais veiksmais visame pasaulyje. Todėl mes labai džiaugiamės, kad deklaracijoje yra ir peržiūros mechanizmas, kuris mums leis pasižiūrėti, kokį progresą esame pasiekę 20-22 metais. Rezultatai tos peržiūros galės padėti mums priderinti savo pastangas, atnaujinti jas prieš įvykstant naujam aukšto lygio susitikimui 23 metais, kai apžvelgsime, kaip mums sekasi įgyvendinti savo įsipareigojimus. ES ir toliau rems visas šalis, kurios nori žengti pirminčioje srityje, nori užtikrinti visuotinės veikatos apsaugą savo šalyse. Mes tą darysime per išorės veiksmų programas ir taikysime atitinkamas ES politinės programas ir stengsimės pasiekti visus mūsų užsienio partnerius, bet kokiu politiniu lygmeniu. Ačiū. Dėkoju komisarė, o dabar tarybos vardu kalbės ministrė Tupurainen ir užbaigs šį ilgą diskusijų maratoną. Prašau, ministrė. Dėkoju. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Norėčiau labai padėkoti Jums už šitą naudingą diskusiją ir užtikrinti, kad Suomija, kaip pirmininkaujanti šalis, darys viską, kad toliau būtų skatinama visuotinė sveikatos apsauga, kad būtų propaguojama ši idėja ir kad būtų žmonėms suteikiamos sveikatos apsaugos paslaugos visada, kada jiems to reikia. Suomijos pirmininkaujantis šalis čia laikosi savo naujo požiūrio ir mes manome, kad reikia investuoti, tvariai investuoti į šią sritį. Investuoti reikia ypač atsižvelgiant į moterų ir mergaičių teises, į jų seksualinės ir reprodukcinės sveikatos aspektus. Čia mes kartu su jungtinėmis tautomis ir Europos parlamentu stengsimės stiprinti šias teises ir pasižiūrėti, kaip tai vyksta. Pekino tai veiksmų platformoje 20 metais. Na, o dabar visiems linkiu geros nakties, gero sveiko miego, nes tai labai naudinga mūsų sveikatai. Tikrai galiu Jums pritarti, sako pirmininkas, ir taip pat dėkoju už Jūsų pasisakymą. Šią diskusiją baigėme, o rytoj pradėsime mūsų posėdį 10 valandą. Darbo tvarkė yra internete. Visiems labos nakties.